mėnesį mums pavyks susitarti antrojo svarstymo metu. Aš tikiuosi, kad rytoj mano pranešimas sulauks pritarimo ir galbūt tokiu būdu mums pavyks susitarti ir su taryba. Ačiū, Ačiū ponė Manders, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj. Kitas klausimas ponios Haider Riulė pranešimas dėl naujojo viešųjų pirkimų sistemoje. Suteikiu žodį pranešėjai. Keturios minutės. Prašom. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ir visiems šešėliniams pranešėjams už tikrai gerą bendradarbiavimą ir tikrai puikų pasiūlymą dėl rezoliucijos. Norėčiau pabrėžti pačius svarbiausius e, savo pasiūlymo aspektus. Pirmiausia, reikia didesnio teisinio saugumo tiek e, viešiesiams užsakovams, tiek e, visoms įmonėms. Manau, kad ypač tai, kad šis pranešimas rengiamas esant ekonominiai kriziai, jis buvo daug kritikuojamas. Tačiau aš galvoju, kad jei šiuo metu keistume pirkimų tarp valstybių ir viešųjų pirkimų taisyklės, e, tai būtų netinkamas laikas. Manau, kad viešųjų pirkimų procedūros dar e, labiau prailgėtų. Tiesa, daugelis tyrimų parodė, kad remiantis egzistuojančiais teisės aktais e, yra sukūriama didelė administracinė našta, bet to dažniausia pasirinktas produktas būna negeriausias, tačiau pigiausias. E, reikia akcentuoti ir viešuosius pirkimus laikantis sažiningos prekybos kriterijų e, svarbą. Europos teisingumo teismas e, pastaruoju metu mm, įvairiose bylose prieėmęs sprendimus sustiprino mūsų poziciją. Teismas išaiškino, kad direktyvos taikymos ryties neturėtume išplėsti ir miestų planavimo um, viešiesiams pirkimams. Tai taip pat norėčiau pabrėžti. Na, o dėl uh, paslaugų koncesijų, turiu pasakyti, kad mes samoningai šias koncesijas išbrokėme iš direktyvos taikymos ryties. Viešųjų paslaugų koncesijų klausimų sutarėme su visais um, su suinteresuotais veikėjas, tie, veikėjais, tiek su įmonėmis, su profsąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai taip pat norėjau pabrėžti savo pranešime. Dar vienas svarbus dalykas, kuris man buvo labai svarbus, e, tai yra tai, kad viešųjų pirkimų procedūros turėtų būti e, tokios, kad būtų užtikrintos ir e, savivaldybių teisės Aš e, kalbu apie absoliučiai visas rytis, e, tiek pavyzdžiui apie kavos pirkimą, tiek e, apie kitus susitarimus. Manau, kad turėtume stengtis padėti savivaldai, o ne um, numatyti naujus barjerus. Tuo tarpu komisija pradėjo procedūrą dėl e, sutarties pažeidimo prieš Niderlandus. Manau, tai labai neteisingas žingsnis, ypač krizės akivaizdoje. Ačiū. Ačiū labai, ponė Riulė. Dabar matau, kad keletas parlamentarų norėtų išsakyti savo nuomonės. Nepamirškite, kad jums visiems yra skiriama po vieną minutę. Pirmiausia, ponas Engilė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, pranešėją ir padėkoti jai už atliktą darbą, kur yra kalbama apie tai, kad apie tai, ką visos frakcijos atspindė ir man buvo labai malonu su jie bendradarbiauti. Bendro darbo rezultatas - subalansuotas pranešimas, kuris leis e, pagerinti teisinį aiškumą. Mes nesiūlome daugiau teisės aktų, jokių būdų ne tačiau bandome pagerinti galimybės žmonėms naudotis tais teisės aktais ir geriau juos suprasti. Pone Rūlė jau minėjo tai, ką aš noriu dar kartą pakalvoti, tai yra paslaugų koncesijos. Tai yra labai jautrus klausimas, dėl kurio komitete kilo šiek tiek prieštaravimų. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad, kaip žinome, Europos komisija ketina siūlyti naują teisės aktą tą temą. Todėl norėtume, kad Europos komisija atsižvelgtų į poreikį pagerinti vieningos rinkos funkcionavimą ir veikimą. Ačiū. Si, Frau Gebhardt is next. Pone Gebhardt. Ačiū labai, pone pirmininkė, mielos kolegos, mėly kolegos. Mano frakcija būtų mielai balsavusi už ponios Riulę pranešimą, nes pranešime yra tikrai labai daug e, palankių aspektų, tačiau yra trys dalykai, kuriems mes negalime pritarti. Pirmiausia, negalėjome pritarti tam, kad e, reikia vienodo teisinio pagrindo šioje srityje. Mes pritarėme tam, kad turime užtikrinti didesnį teisinį saugumą, tačiau ši vieta pranešime būtent buvo labai silpna. Kitas dalykas, kurio negalime e, toleruoti, tai yra būtent e, viešųjų paslaugų koncesijos aspektas. Aišku, nega, na, galima pasakyti, kad Europos teisingumo teismas jau išaiškino, um, kokią teisinę bazę reikėtų naudotis teikiant viešųjų paslaug, viešasias paslaugas. Tačiau mes e, turime reikalauti uh, iš komisijos, kad ji tikrai atsižvelgtų į teisingumo teismo išaiškinimą. Mes parengėme alternatyvę rezoliuciją ir norėtume paprašyti kolegių ir kolegų, kad jie balsuotų būtent už mūsų alternatyvę rezoliuciją. Mr. Busoj. Toliau panas Busoj. Prašom žodžius jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Mermes Mėly kolegos, komisijos nariai, noriu pasveikinti pranešėją atlikus parengus šį pranešimą, aš sutinku, kad reikia supaprastinti ES viešųjų pirkimų teisės aktus, reikia padidinti viešumą. E, man nerima kelia e, tai, kad daugelį valstybių narių viešųjų pirkimų srityje yra daugybė ginčių ir nesutarimų. Visose valstybėse narise, Rumunijoje pavyzdžiui, yra labai daug procedūrinių problemų ir įstatymų įgyvendinimas yra labai sudėtingas Mes dėl to net negalime naudoti struktūriniais fondais. Reikia paprastesnių, aiškesnių teisės aktų, kurie supaprastintų padėtį. Šitą norėčiau pasakyti apie žemiausią kainą. Aš sutinku, kad viešųjų pirkimų sutartys negalėtų būti suteiktos tik vadovaujantį šiuo kriterijumi. Aš sutinku su pranešėja, kad turi pasiekta gera pusiausvėra tarp vertės ir kainos. Kaina negali būti vienintelis svarbus kriterijus. Privalu į tai atsižvelgti peržiūrint teisės aktą. E, sutartis pasirašančios institucijos turi būti lankstesnės, tačiau dirbti reikia labai atsargiai, nes jeigu mes neturėsime aiškių kriterijų, atversime Pandoros dėžę ir tada atsivers teisinis neiškumas ir net korupcija. Ačiū dar ponas Habo. Uh, you, well... Ačiū ponė pirmininkė aš kaip savo frakcijos šešėlinis pranešėjas ir kaip atsakingo komiteto pirmininkas Norėčiau padėkoti poniai Rūlė už labai svarbų pranešimą. Ir labai gaila, kad parlamentas turi tokias keistas taisyklės, kad toks svarbus pranešimas, kuriame kalbama apie pagrindinius vieningos rinkos elementus ir viešąją politiką, yra e, apribojamas tik e, vienos minutės pasisakymais. Aš norėčiau padėkoti ponui Tajani, e, už tai, kad jis e, supranta, kad viešieji pirkimai yra pagrindinė priemonė skatinti novatorišką versliškumą ES. Pone Banė, jūs turbūt e, žinote, kad strategijoje apie daugumą jūsų paminėtų problemų yra kalbama, tačiau esmė yra ta, kad mūsų dabartinė sistema yra paini ir sudėtinga, kaip pranešime ir sakoma. Ir labai daug valstybių institucijų tai traktuoja kaip biurokratinę naštą, o ne, naujas, o ne kaip naują galimybę. Uh, Mes turime pasinaudoti viešaisiais pirkimais dinamiškiausiose srityse, tokiuose kaip mažų ir vidutinių įmonių veikloje. Mes turime atverti daugiau galimybių naujovėms, ekologiškiams produktams ir paslaugoms ir bendrai inovatoriško plano įgyvendinimui. Mes to turime siekti, bet tam visos Europos komisijos institucijos turi pasistengti, kad šio pranešimo rekomendacijos būtų įgyvendintos. Panas Venkaška, prašom. Ačiū labai. E, viešieji pirkimai yra itin svarbi sritis. E, viešųjų pirkimų dėka turėtum būti išvengta sukčiavimo ir e, korupcijos. Tačiau patirtis rodo, kad geras sprendimas būtų viešųjų pirkimų sutartis skelbti elektroninėje erdvėje, internete. Panašiamis procedūromis jau dabar naudojasi savivaldybės organizuodamos viešųjų pirkimų procedūras. Ir mūsų vartotojai šį reiškinį vertina labai palankiai pane předsedo věřím že tato zpráva o veřejných zakázkách kterou absolutní většinou přijal e, patvirtino vidaus rinkos komitetas didžiąją balsų daugumą, yra e, gera paspirtis komisijai, kuri peržiūri teisės aktus viešųjų pirkimų srityje. Tikrai reikia padaryti, kad jie būtų mažiau biurokratiški, palankesni mažoms ir vidutinėms įmonėms o viešųjų pirkimų finansavimas iš bendrijos lėšų dažnai nėra visiškai skaidrus. Aš esu pateikusi uh, pasiūlymą dėl galimybės komisijai sukurti viešai portalą, kur būtų galima gauti informacijos apie viešuosius pirkimus, kur būtų galima pateikti užklausas apie įtartinus pirkimus. Aš manau, kad kovojant su korupcija atsivers platesnės galimybės mieš, vie, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Ačiū žodis poniai Tikal. Ačiū komisarė, ačiū pirmininkė. Viešųjų pirkimų nauda ES yra tikrai labai didžiulė, net 16 procentų visų prekių ir paslaugų apyvartos nuo BVP yra viešųjų pirkimų apyvartą. E, tai reiškia, kad įmonė turėtų turėti galimybę teikti įvairias paslaugas, įskaitant ir paslaugas internete. Elektroninis valdymas turėtų būti taip pat išnaudojama priemonė. Be kita ko reikia numatyti galimybės elektroniniu būdu teikti konkursinius pasiūlymus o sprendimai e, dėl konkursų laimėtojų turėtų būti sėtini su e, elektroninio parašo projektu. Europos vyriausybės yra įsipareigojusios 15 procentų Europos e, viešųjų pirkimų vykdyti elektroninėmis priemonėmis. Rumunija yra gyvendinusi tokias priemonės Ir dabar mūsų viešieji pirkimai tapo skaidresni, prie rinkų didesnė prieiga turi smulkios ir vidutinės įmonės. Ačiū. Ponas Švabas paprašė žodžio, taigi žodis jums. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti poniai Riūlę ir šešėliniams pranešėjams, nes mūsų APP e frakcija labai patenkinta daugeliu pranešimų aspektų. Aišku, įprasta, kad parlamente niekada niekas nepritars šimtų procentų parengtam pasiūlymui. Tačiau vis dėlto esminiai klausimai, kuriuos uždavė ponė Riūlė, e, mums yra itin priimtini. Pone Riulė ieškojo būdų, kaip organizuoti viešuosius pirkimus, kad e, vidaus rinka veiktų sklandžiai e, ir nebūtų stabdomos tam tikros gyvybiškai svarbios procedūros. Kitas svarbus aspektas e, buvo vidaus rinkos harmonizavimas atsižvelgiant į būtent mano minėtus aspektus. Manau, kad mums pavyko parengti tikrai gerą kompromisą. Būtų labai džiugu, jei socialistų ir demokratų frakcija taip pat pritartų šiam pranešimui. Ačiū labai, ponia Basesko. Ačiū. Labai. Ačiū. E, išgyvename ekonominę ir finansinę krizę, pasaulinę krizę. Mūsų vyriausybei teko sumažinti ir atlyginimus, ir pensijas, ir subsidijas. Tai yra ypatingai griežtos priemonės. Mes siekiame užtikrinti kuo geresnį viešų lėšų panaudojimą. Taigi mums reikia kuo skaidresnių ir greitesnių viešojo pirkimo procedūrų. Turime skatinti elektroninių viešųjų pirkimų taikymą, tai sumažintų sukčiavimo ir korupcijos galimybę. Dabar esanti biurokratija ir sudėtingi teisės aktai bei nevisiškai aiškios kontraktų teikimo taisyklės buvo kliūtis e, kai kurioms e, geroms įmonėms laimėti konkursus. Su tarptautiniu valiutų fondu mes modifikavome kai kuriuos viešųjų pirkimų reikalavimus. Ačiū. Pone Komi. Ačiū pirmininkė, gerbiamasis komisarė. Ekonominė ir finansų krizė turėjo didelę įtaką viešiesiams pirkimams. Šioje srityje reikia skatinti naujų darbo vietų atsiradimą ir užtikrinti konkurenciją. Iš e, taisyklių supaprastimo tikimasi labai daug. Manoma, kad jos padės užtikrinti didesnį skaidrumą. Komisijoje veikia darbo grupė skirta šiai sričiai tirti. Manome, kad pakeitimai teisės aktuose leis smulkioms ir vidutinėms įmonėms lengviau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kad šioje srityje nebeliks diskriminacijos turinčios neigiamos įtakos smulkiam ir vidutiniam verslui. Kviešiu komiteto narius balsuoti teigiamai. Ačiū. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė galvodami apie ekonomikos nuosmogio priežastis, e, neretai matome, kad pirštų rodoma į mus. Ir tai yra turbūt teisinga. Bankininkai, ekonomikos prognozuotojai mano, kad viešieji pirkimai sukūrė daugelį problemų. Ir e, tai buvo susijęs su skaidrumo stoka, integralumo, vientisumo stoka. Ir be to, kad vis tie pat, e, susijęs su to, kad tie, žmon, tie patys žmonės visą laiką laimi konkursus. Ir tai kartojosi metai iš metų, biudžetas iš biudžeto ir niekada nebuvo taikoma jokių sankcijų. Aš sveikinu tokius naujus pokyčius. Tokiu būdu procesas taps skaidresnis, viešesnis. Be to galėsime užtikrinti, kad bus priimami geri sprendimai, e, priimant, e, atsirenkant e, paslaugų tiekėjus, kad jie bus geriausi ir kokybiškiausi. Supaprastinimas ir nepaprastai svarbus, nes nėra jokios prasmės švaistyti laiką ir pinigus E, dirbant e, darbus, kurie visai nereikalingi kartais. Ačiū keli dabar ponas Tajanė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ponios, ponai deputatai, Europos komisija ir ponas Barnie, kurie šiandien pakeičiu, nuolat sekė parlamento iniciatyvinio pranešimo rengimą ir tai darė atidžiai. Ir e, stebėjome jūsų diskusijas dėl pakeitimų. Jūsų pateikti pakeitimai yra labai svarbus, kad viešiai pirkimai būtų naudingi vartotojams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip kad pabrėžė visi kalbėjusieji parlamentarai. Ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kai biudžetas yra toks ribotas. Šio pranešimo e, pasiūlymai bus atsižvė, susilauks dėmesio, kai mes rinksime naujas iniciatyvas Kai kurios iniciatyvos jau yra pradėtos renkti, sureaguojant į jūsų komentarus. Europos komisijos tarnybos e, rado ekspertų, kurie atlieka viešųjų pirkimų sistemos vertinimą. Bandome išsiaiškinti, kaip viešieji pirkimai yra naudojami, užtikrinant e, tvarę ir subalansuotą ekonomikos plėtrą kaip yra atsižvelgiama į ekologinį subalansuotumą E, Teisingumo teismo precedentų teisė yra nagrinėjama viešųjų pirkimų sistem, srityje. Tai leis išsiaiškinti viešųjų ir privačiųjų partnerysčių naudą ir pranašumus ir e, suprasime, ar tikrai tam yra reikalingi ES teisės aktai. Mm, be to, mes 2010 metais atliksime poveikio vertinimo studiją, kuri yra būtina prielaida visoms teisėkuros iniciatyvoms iškelti. Dabartinė teisinė bazė, kaip jau buvo pasakyta, leidžia trukdo tiesiog suteikti kokybiškas paslaugas, todėl mes turime didinti skaidrumą, sukurti teisinį garantuotumą ir išaiškinti čia taikomas taisyklės. Tarptautinėme kontekste darome viską, ką galime, kad viešųjų pirkimų rinkos būtų atvertos visoms pagrindinėms pasaulio ekonomikoms. Tokiu būdu Europos pramonė taps konkurencingesnė. Mes turime visose dėrybose dirbti e, abipusių pagrindų. Turime glaudžiai bendradarbiauti su parlamentu, todėl skatiname jūs e, dirbti konstruktyviai ir atvirai diskusijos. Ačiū. Ačiū komisarui, diskusijos baigtos. Na, o dėl ponios Riulė pranešimo balsuo.